eunuch. Good afternoon, ladies and gentlemen. Labadiena, ponios ir ponai. Vakar dienos posėdžio protokolas yra išdalintas. Ar kas nors turi pastabų? paskutinio posėdžio protokolui, jei ne. Laikysime jį patvirtintų. Toliau pagal darbo atvarkę kalbėsime apie žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimus ir pirmiausiai svarstysime padėti Džibutyje. Norėčiau suteikti žodį ponui Tenokui dviems minutėms. Pirmininkė, kaip vienas iš nedaugelio narių, kurie lankėsi Džibutyje, galiu pasakyti kolegoms, kad ta šalis gali daug pasiūlyti. Tai yra Prancūzijos ir Somalio virtuvių mišinys bei Raudonosios jūros kultūra. Nežiūrinti tai, valstybės valdyme yra daug trūkumų. Džibučio autoritariška valdžia nuolatos varžo e, pagrindinės laisvės bei pilitinės visuomenės laisvės bei uh, taiko suvaržymus e, politiniams oponentams.